Uh, we'll... Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėsim balsuoti. Ir pradėsime balsuoti. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad. Pradėsime balsuoti nuo ponios Ajala Sender pranešimo dėl auditorumų nario skirimo, dėl pono Vesberg skirimo. Pereiname prie sprendimo siūlymo balsavimo. Tai yra sprendimo projektas, dėl kurio pakeitimų pateikta nebuvo. Kviečiu visus naudotis elektroninėmis balsavimo kortelėmis. Gerbiami kolegos, vyksta slaptas balsavimas, tad privalote naudotis elektroninėmis balsavimo kortelėmis. Kaip paprastai, jūs galite spausti taip, už, taip ne arba už prieš ir susilaikymo mygtuką. Yra tik vienas skirtumas. Mėlyna šviesa tik suspindės, nebus nei žalios, nei raudonos šviesos, kaip jūs bebalsuotumėte. Tad pradėkime balsavimą. Balsavimas pradedamas. Čia visi głosowali? Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame balsavimu. Kandidatūrai buvo pritarta. Sveikiname pranešėją ponę Ajelą Sender. Dabar pereisime prie ponios Uolis pranešimo dėl prašymo atšaukti Europos parlamento narės imunitetą ponė Anės Hankis. Balsuojame. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Ačiū poniai Volis. Dabar pagal darbo tvarkę turėtume balsuoti dėl pono Zahradil pranešimo. Tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymas. Pona Zahradil, regis norėtų pasisakyti, prašom. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Man buvo didelė garbė būti pranešėjų šio klausimu. Mes galėjome pasiūlyti atšaukti tam tikrus teisės aktus ir tai atitiko mūsų ilgalaikius tikslus, nes mes norime priimti geresnės kokybės teisės aktus, užtikrinti geresnį reguliavimą, visus kvieščiau palaikyti šį dokumentą. Visiems dėkuoju iš anksto. Pirmininkas, ačiū. Tad balsuosime dėl šio dokumento. Vyksta vardinis balsavimas. Pono Zahradil pranešimas, visus kviečiu balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta, sveikiname poną Zahradil. Dabar pagal darbo tvarkę turėtume balsuoti dėl kolegės Debora Siračiani pranešimo dėl Kroatijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos įveiksmus centro veikloje. Pone Dekaizė, noriu kalbėti, prašau. E, pone Dekaizė, aš pamiršau balsavimo kortelę, aš tiesiog norėčiau balsuoti rankos pakelimu. Pirmininkas, tai yra visiems mums didžiulė problema. Taigi balsuojame dėl Kroatijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro veikloje. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Sveikiname ponę Serakijanį. Pereiname prie ponios Okonį pranešimo. Reglamento dėl profesionalaus ar valstybinių grinųjų eurų vežimo kelių transportų šienos eurozonos valstybės narės į kitą taikom, taikymus ryties išplėtimo. Pone pranešėja. Prašom, žodis jums. Pone Aukonį, ačiū, pone pirmininkė. Gerbėmi kolegos, kadangi esu pranešėja šio klausimu ir kalbu susitarusių frakcijų vardu, norėčiau paprašyti, kad balsavimas dėl abiejų pranešimų susijusių su grinų e, pinigų pervežimo būtų atidėtas. Mes kalbame apie šį pranešimą ir afeto pranešimo 0076. Taigi šis atidėjimas balsavimo būtų pagristas procedūrinėmis priežastimis. Atidėjimo tikslas yra užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su Europos komisija ir taryba. Tad kvieščiau visus balsuoti dėl šio pranešimo atidėjimu ir paskui bus balsuojama dėl to kito pranešimo, dėl kurio balsavo taip pasiūlau atidėti. Pirmininkas, dėkoju. Dabar galės pasakyti du kolegos. Vienas, kuris pasisako už tokį siūlymą. Prašom, kolegė. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes prašėme atidėti balsavimą komitete, kadangi uh, įvyko procedūrinių pažeidimų. Tarybos tekste buvo pritarta e, tam tikriems dalykams, egzistavo rašytinis susitarimas dėl konstatuojamosios dalies tam tikrų formuluočių, o mums buvo pasakyta, kad komisijos teisės tarnyba nepritars tekstui, kur nepasiekta bendro sutarimo, nepaisant to, kad bendras sutarimas nėra teisiškai pareigojimis. Taigi mes manome, kad vienašališki pakeitimai nėra geras dalykas ir siūlome nebalsuoti dėl šio pranešimo. Mes negalime leisti, kad tarp institucinis sustarimas, kuris yra pagristas bendrų susitarimų, kad tas sustarimas ribotų parlamento įgaliojimus. Jie yra numatyti ES sutartyse. Tad nelei, neturime leisti balsuoti dėl šio dokumento, nes čia reikalingas aiškus sutarimas ir susitarimas. Ir manau, kad visą tai buvo svarbu šiandien čia išsakyti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ar yra kolegų, kurie norėtų pasisakyti prieš ponios Okonį siūlymą? Ponas Peronį, prašau. Pirmininkė, nesu prieš patį pasiūlymą, tačiau turint omeny, kad pirmadienį popietę mūsų buvo paprašyta patvirtinti darbo tvarkę visai savaitį. Man atrodo, kad e, šitas prašymas atidėti turėjo nuskambėti vakar, o ne dabar. Labai ačiū. Taigi dabar teiksiu ponios Okonį e, tik pasiūlymą balsavimui, kas už, prieš susilaikė. Taigi, atmesime abu balsavimus, kur e, dalyvavo ponia Konį. Ponios Tykau pranešimas. Dėl e, e, pasaulinės navigacijos valdovų sistemos taikomosios transporto programos už prieš susilaikė patvirtinta. Sveikiname ponę Tykau. Dabar pono Simpson pranešimas tarptautiniai oro susiekimo sutarimai pagal Lisabonos sutartį. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname poną Simpson. Dabar pono Elkatraui pranešimas. Sunkisvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas. Antrasis svarstymas. Taigi, kalbame apie sunkesorių krovinių transporto priemonių apmokestinimą. Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Balsume dėl pirmojo bloko, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Taigi pritarėme pakeistai pozicijai. Sveikiname pono Elkadraujį. Dabar pono Laiden pranešimas. Turėtume balsuoti pagal darbo tvarkę dėl pranešimų Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Pirmasis blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar turėtume balsuoti dėl pakeisto siūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar turėtume balsuoti dėl dokumentų, kur pakeitimai nepateikti, vyks vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname poną Lainin. Ponios Okony pranešimo balsavimas buvo atidėtas, primenu, dabar periname prie pono Odį pranešimo. ES mokslinio tyrimų technologijos plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji mokslinė programa. E, balsuojame dėl rezoliucijos projektų, pakeitimų nebuvo pateikta. Dvyliktoji dalis dėl atskirų dalių. Tai yra dvi dalis, balsuojame dėl pirmosios kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 18 dalis atskiros dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 24 dalis atskiros dalis. Pirmoji dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 47 dalis, dvi dalis, atskiras balsavimas, pirmoji dalis kas už. Pone pirmininkė, aš įspėjau generalinį sekretoriatą apie tai, kad norėčiau pateikti žodinį pakeitimą, išbraukti 27 dalį, kadangi Ten yra informacijos, kur yra klaidinga dėl svarbaus projekto. Tai yra mokslinis projektas ir nereikėtų neteisingos informacijos apie jį teikti. Norėčiau informuoti visus kolegas, kad kai dėl šio projekto Ethical Review buvo pritaikyta kovo 15 dieną. Iš Austrijos specialistai dalyvavo, iš Vokietijos, Olandijos, iš Prancūzijos ir buvo patvirtintas etiškas auditas. Taigi dėl etikos aspektų viskas yra tvarkoje. Vyksta stebėsenos procesas, kurį užtikrina Europos komisija nuo pačio projekto pradžios. Tad norėčiau, kad mūsų pranešime neliktų neteisingos informacijos, nes pranešimas yra svarbus Krokuvoje vyksta šio projekto gyvendinimas. Pirmininkas ponios ir ponai gavome žodinį pakeitimą, kur prašoma išbraukti 27-ąją visą dalį. Ar kas nors prieštarauja tam? Kviečiu atsistoti kolegas, kurie tokiam siūlymui prieštarauja. 40 kolegų. Tuo būdu Žodinis pakeitimas yra atmetamas. Nebalsuosime dėl jo. Grįžtame prie 27 dalies, dvi dalis. Pirmoji, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtint antroji dalis už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 dalis, pirmo, e, pirmoji dalis kas už? Prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis, už prieš susilaikė patvirtinta. E konstatuojamoji dalis, kas už, prieš pasitikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti. gerbiami kolegos. Kviečiu visus išeiti per arčiausiai esančias duris. Visiems instrukcijos išeiti per artimiausiai išėjimą. Ir nesinaudokite liftais ir jokių būdų negryžkite į savo darbo kabinetus. prašome visus išeiti iš pastato kaip galima greičiau. Kuo greičiau kviečiu išeiti iš pastato. Ir negryžkite į savo darbo kabinetus. Visi turi išeiti iš pastato, neiti į darbo kabinetus ir iš pastato išeiti kuo greičiau. Kviečiu visus eiti prie artimiausio išėjimo. Uh, Uh, dear colleagues, listen up. Uh, the, uh, thank you all for this wonderful exercise. And, and I'm glad to see you all back here in one, in one piece. Uh, Ačiū visiems už šias pratybas. Džiugu, kad atgal susirinkote gyvi ir sveiki. Džiugi naujiena. Šiandien daugiau nebebalsuosime, tik tais rytoj. Uh, Dabar dėl balsavimo paaiškinimo.